Allora, cari, care colleghe e cari colleghi, procediamo al voto. Mėly kolegos, dabar e, rinksime kvestorius. Yra penki postai ir septyni kandidatai. Todėl reikia balsuoti. tie patys kolegos, kurie buvo balsų skaičiuotojais vicepirmininkų rinkimuose e, vėl bus balsų skaičiuotojais. Ar jūs čia, kolegos? Barsalino. Pane Barsalino, ar jūs salėje? Kolega Sogor yra, Panajotop yra, ne? pona Panajoto kažkas kitas pakeis. Pone Pak? Prego, honorevole Pak. Herr Präsident, ich bin heute... Pone Pak. Pone pirmininkė, aš tik pakeičiau kolegą, turiu lankytojų grupę, taigi paprašysiu e, kolegos kokio nors kolego perimti šias pareigas, nes turiu pasirūpinti savo lankytojų grupę. Vabbè, ma il, il problema è risolto. Puiku. Jokių problemų. Pa, panas Panajotopus yra čia, todėl viskas išsisprendžia. Jis bus balsų skaičiuotoju. Ponas Pok, Bago yra Kalinovski puiku, Kalfin, Perelo, Oporeiro Rodrygės. Taip. Ir, o kaip su ponia Barsalino? Jos nėra salėje. Jei taip, tuomet visi balsų skaičiuotojai yra salėje. Dabar norėčiau visų paprašyti nueiti prie balsadėžių. Tikriausiai turite savo balsavimo biuletenius, ar jie dar neišdalinti. Tuomet prašyčiau išdalinti balsavimo biuletenius. Quindi da, da questo momento si può votare. Galite balsuoti, balsavimas prasideda.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 tuo supporto. Onorevole Silvestris. Presidente, Prego. Penso che non... Pone Silvestri, prašau. Galbūt jūs nepasakėte to pirmininkė, bet ar galima balsuoti už keletą kandidatų. Cinque voti. Taip, reikia balsuoti už penkis, reikia pažymėti penkias pavardės. Onorevole Silvestris, si possono dare cinque voti. Pone Silvestri, jūs turite penkis balsus, kuriuos galite atiduoti. Ha votato? Prego, prego. Ar visi balsavo? Kolega Gotsolino, ar spėjote balsuoti? Allah. dico. <laughs> Ah. A questo punto possiamo dichiarare conclusa la procedura di voto per i questioni. Manau, kad dabar galima sakyti, jog balsavimo procedūra yra baigta. Balsavimo rezultatai bus paskelbti trečią valandą. Taigi posėdis yra nutraukiamas. Ačiū.